ROS direktyvos tikslus ir kad e, šis naujas teisės aktas bus veiksmingesnis, jeigu tik parlamentas už jį balsuos trečiadienį. Ačiū. Ačiū. Baigiame šią diskusiją. Balsavimas vyks trečiadienį vidurdienį. Dabar turiu pateikti keletą pranešimų. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Vokietijos institucijos pateikė prašymą panaikinti Elmaro Broko parlamentinį imunitetą. Šį, pasiūlymą, šį prašymą pateikė prokuratūra. Taip pat valdyba iš socialistų frakcijos ir liberalų frakcijos bei neprisijungusių narių sekretoriato gavo keletą prašymų dėl paskirimų į parlamento komitetus ir tarp parlamentinės delegacijas. Šių pasiūlymų. Šie pasiūlymai bus paskelbti mūsų posėdžio protokole ir mes juos patvirtinsime, jeigu iki nustatyto termino nebus pateikta prieštaravimų. Kitas darbo atvarkės punktas yra vienos minutės pasisakymai apie aktualijas. Labai noriu paraginti jūs laikytis nustatyto vieno minut, vienos minutės laiko limito. Dabar ponas Nikolesku, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl Rumunijos prisijungimo prie Šengeno sutarties. Nemanau, kad mes turėtume painioti prisijungimo prie Šengeno su teisės sistemos reforma. Rumunija jau tenkina techninius reikalavimus ir tai turi būti vienintelis vertinimo kriterijus. Rumunija neeksportuos nusikaltelių ir mes tikrai nesutinkame su Romų stigmatizavimu užsienyje. Ir nenorime, kad visi rumūnai būtų vertinami pagal vieną kriterijų. Taigi, tikiuosi, kad e, vis dėlto bus remiamasi objektyviais politiniais kriterijais. Koju dabar ponas Kok. Pane Kok. Ačiū. NATO e, viršūnių susitikimas Lisabonoje nesenai baigėsi, e, laukia mūsų nauji iššūkiai. Turime apsispręsti dėl europinių kovinių junginių, apskritai apie europinė saugumo architektūra reiks e, mums apsispręsti, turi visos institucijos dirbti skaidriai, pripažinti vieną kitos atsakomybės ribas būtina veikti solidariai ir bendrai, o ypač politinėse operacijose reiktų veikti e, vieningai, kitaip bus išvaistyta daug e, svarbių išteklių. Tai, kaip abiejų organizacijų institucinis e, bendradarbiavimas turi būti užtikrintas, yra svarbus klausimas, bendras konsultacinis mechanizmas, ragenų šią temą vykdyti mm, labai ištames diskusijas. Ponas Bušoj, prašom. Mulțumesc, doamna președinte. În 28 noiembrie în Republica Moldova vor avea loc alegeri anticipate. Ačiū, ponė pirmininkė. Lapkričio 28 dieną vyks iš ankstiniai rinkimai Moldovoje. Situacija per pastarosius metus buvo gan rimta, bet na, vis tiek buvo daug pasiekta pažangos reformuojant valstybę. Aš tikiu, kad Moldova parodė, kad įrodė, kad nori sekti europiniu keliu. Dėl to Moldovos Respublika gauna politinę ir ekonominę paramą. Ir aš tikiuosi, kad sekmanio rinkimai užtikrins galiausiai, kad Moldova turėtų tinkamą demokratinę, kad būtų tinkama demokratinė valstybė ir kad joje būtų funkcionuojanti rinkos ekonomika. Dėkoju. Ačiū, ponas Triantė Filidės. Pone pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į fotoparodą, kurį surengė Kirinijos uh, bendruomenė. Šį miestą yra okupavusios Turkijos karinės pajėgos mano gimtajame Kiprė. Šioje fotografijų paroda e, regime, kaip bažnyčios ir kitas kultūrinis paveldas yra greunamos šiame mieste. Šiame mieste gyveno krikščionis graikiškai kalbantis, o dabar pastatai greunami Kirenijoje. Dabar bandoma e, žmonės e, turinčius graikiškų šaknų e, visai spausti ir engti tą daro okupacinės Turkijos pai, jėgos jos įsiveržė į Kiprą 74 metais. Tenka tik apgalėstauti, kad fotografijos parodos neįmanoma pristatyti labai išsamei. Aš nu, dėl to pareiksiu skundą. Ačiū, ponas Bafton. Ačiū, ponė pirmininkė. Airijos išpirkimas panašu nėra paskutinis eurozonoje. Panašu, kad bus priešingai. Nepaisant skolos e, krizės, Pareigūnai akcentuoja, kad Airijos problema yra netokia, kokia, su kokia susitūrė Graikija prieš septynis mėnesius. Atenuose buvo fiskalinė neatsakomybė ir viešojo sektoriaus korupcija, o Dublino e, skola susijusi su netinkama bankininkystė. Portugalija irgi nedaug atsilieka, nes vis dar kovoja bandydami nenuskesti, kaip tą patį daro ir Ispanija. Taigi, ką tos valstybės turi bendro? Vieningą valiutą, tą pačią valiutą, kuri buvo sukurta remiantis ideol, ideol, ideologistinė E, logiką. Kai visi e, kiaušiniai sudedami į vieną krepšį, niekas nepasiekiama. Na, pažvelkime į Šveicariją. Tai yra valstybė, kuri kontroliuoja savo ekonomiką, priekiauja su ES valstybė nare, valstybėmis narėmis. Portugalijos gelbėjimas reikš didžiulę naštą Europos kapitalui. Na ir panašu, kad vienintelis įmanomas sprendimas yra euro, euro etanazija. Parola all'onorevole Ehrenhauser. Ačiū, dabar ponas Ehrenhauser. Ačiū. Noriu tarti keletą žodžių apie Airiją. Keltijos tigras tapo, kel... tapo keltų ligūnių. Problema yra tai tame, kaip yra kuriami E, kuriami finansai, privačios institucijos e, pumpuoja milžiniškas sumas į ekonomiką, tai sukelia burbulus ir spekulacijas, milžinišką privataus sektoriaus įsiskolinimą. Sisteminės krizės neišspręsime milijardus kiždami į supavusią bankų sistemą. Net jeigu tie pinigai bus pumpuojami per Airijos biudžetą. Mums reikia reformuoti finansinę sistemą. Finansinė priežiūra turėtų būti griežtesnė bei viešojo sektoriaus vaidmo stipresnis, aišku, nepaneigiant laisvosios rinkos principų, tačiau reikia politinės valios ir drąsos Tikrai negalima, kad bankai darytų mūsų parlamente tai, ką užsigeičia. Ačiū. L'onorevole Tokeš. Ačiū. Dabar ponas Tekeš. Ačiū pirmininkė. Ačiū, mėly kolegos. Mano nuomonė, Europos parlamentas turėtų paminėti 95-asias armėnų genocido metinės, atsižvelgiant į 87 metų sprendimą Europos parlamentas e, pagerbti 2,5 e, milijonų nekaltai nužudytų žmonių atminimą. Būtent tiek žmonių buvo išžudyta labai žiauriai. Šis siaubingas įvykis yra prilygintinas e, holokaustui ar sovietų vykdytam tautų genocidui. Šio žudinių tikslas buvo išnaikinti armėnus krikščionis. Iki šiol 22 valstybės armėnų holokaustą pripažino e, kaip kad faktą. Tenka tik apgailės tauti, kad EP e kelių kolegų iškelta iniciatyva nesusilaukė daugumos palaikymo. Raginu pirmininką Buzeką e, išreikšti iniciatyvą, kad būtų vieningai jas pasmerktas armynų genocidas. Taip pat ši tema turi būti įtraukta į dėrybų su Turkija darbo tvarkę. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Blumb. Ačiū. Pone pirmininkė, 90 procentų jaunų rumūnų mano, kad Rumunijos ekonominė padėtis yra prasta. 70 procentų jaunimo sako, kad nori emigruoti. Tačiau turiu pasakyti, kad vyriausybė tik skatina protų nutekėjimą. E, turiu pasakyti, kad vyriausybė e, kad žmonės studijavę užsienyje neranda darbo arba netenka darbo. Aš esu už laisvą darbo rinką, tačiau e, vyriausybė Bukarešte turi kurti darbo vietas, kad jaunimas galėtų įgyti patirties. Noriu pareikšti paramą studentų asociacijoms, įskaitant ir studentų susienyje. Ačiū dabar, ponė Bilbao. Ačiū pirmininkė. Žvejybos laivai per pastarąsias dvi savaitės nekarta nukentėjo nuo išpolių. Tų išpolių per pastarąsias savaitės buvo keletas. Piratai naudojasi pagrobtais laivais savo logistikai. Žvėjų laivai yra pažeidžiami, dėl to jie dažnai yra užgropiami. Mums reikia koordinuoti savo pastangas. Tarptautinės pajėgos nesikišo ne vienu iš to, tų atvejų, neatsižvelgia į įspėjimus. Reikia, kad į šią sritį labiau įsitrauktų jungtinės tautos, reikia daugiau pastangų, daugiau uh, išteklių, reikia užtikrinti efektyvesnę Somalio pakrantės blokadą. Turime daugiau padaryti kovodami su piratavimu, kadangi tai labai kenkia mūsų žvejybos laivynams. Mes turime užtikrinti žuvininkystės saugumą tame regione. Ačiū. Dėkoju, ponas Rosi. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į tai, kas įvyko parodoje kultūrinių vertybių propagavimo parodoje okupu, okupuotoje Kipro teritorijoje. Tai vyko lapkričio 17 dieną. Paroda turėjo vykti nuo 17 iki 26 dienos. 17 dieną po to, kai buvo atidaryta paroda, komunikacijų padalinio vadovas parodos dalyviams e, pasakė, kad reikia pasimti savo eksponatus iš parodos dėl to, kad buvo pažįsti tam tikri susitarimai. Ir galiausiai parodos kuratorius turėjo panaikinti nuorodas į turkų okupaciją Kipre. Ir turėjo būti panaikinti užrašai po nuotraukomis. Na ir galiausiai paroda buvo iš naujo atidaryta, kai aš šitai atkreipiau dėmesį. Tai yra labai svarbus valstybės narės teisų pažeidimas. Ačiū, ponas Vladintudo. Ponios ir ponai. Dėja, Rumunija komunistiniais laikais kentėjo nuo įvairių problemų, o dabar e, mafija dar labiau išsiplėtė, tapo dar gajesnė Rumunijoje. 5000 žmogžudystės atveju nebuvo išaiškinta nuo 90-ųjų metų. Tai yra tam tikras e, rojus mafijos grupuotėms, yra pedofilų įvairių kitų nusikaltelių tinklai. Ir panašu, kad visos tos problemos e, išplito rytų Europoje. Nuo 90-ųjų metų buvo Rumunija laikoma Drakulos valstybė ir dėja taip yra ir dabar. Ačiū, geria, Τον τελευταίο καιρό ένα μαύρο σύννεφο όλο και πυκνότερο απλώνεται στην Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε. Ačiū, ponė. Pirmininkė virš Europos telkėsi vis tamsesni debesis. Būtent kraštutinių dešiniųjų tendencijos stiprėja, ksenofobinės partijos gauna vis daugiau balsų Europoje, tas pats vyksta ir Švedijoje, to nereikia nuneikti. Ekonominė krizė, migracinės problemos E, sukuria pavojingą mišinį, kuris naudingas ekstremistams. Jų veiksmai tik pablogina situaciją. E, partijos ir frakcijos ginančios demokratiją žmogaus teisės, e, kaip kad EPP ir socialistai turi susitvarkyti su sudėtingu uždaviniu, reikia tą debesį išsklaidyti, kol jis neužlėjo mūsų visų Reikia galvoti apie migracinius srautų valdymą, tačiau mes vieni šių bėdų neišspręsime. EP reikia iškelti stiprią iniciatyvą prieš rasizmą ir ksenofobiją Europoje. Ačiū. Parola all'onorevole Kelly. Ačiū žodis ponui Kelly. Aš puikiai suprantu, kad e, visos Europos akis dabar nukrypusios į mano šalį. Tačiau krizė sukėlė godumas, politikų ir verslo elito godumas. Tie žmonės dabar turi už tai atsakyti. Tačiau turiu pasakyti, kad krizė sukėlė ir tai, kad bankininkistės sektorius nebuvo pakankamai reguliuojamas. Tai pasakytina ir apie visą Europą. Prisiminkime praėjusią Liepą atliktus bankų streso testus. Komisija uh, E, kalbėjo apie bankus Airijoje ir kaipgi viskas nutiko. Aš labai pasipiktinęs, kad mano šalis priejo tokį tašką. Aš esu dėkingas kolegoms už solidarumą, e, už finansavimą, kuris skirtas mūsų ekonomikai finans, stabilizuoti. Tačiau manau, kad dabar mes esame atsidūrę kryškelėje. Airija yra suvereni valstybė ir bet koks diktatas iš Europos dėl mokesčių politikos yra labai pavojingas dalykas mažai Europos valstybei. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakalbėti apie ekonominę krizę, bet iš kitos perspektyvos. Šiandieną e, ponas Trišė ir Oli Renas pasisakė apie tai, kad reikia fiskalinę situaciją taisyti. Kalbėjome apie Portugaliją ir Airiją, kurios turi laikytis už augimo stabilumo pakto nuostatų. Taip, jeigu pažvelgtumėme į Eurobarometro e, apklausos rezultatus, 27 tūkstančiai piliečių ES buvo apklausti, tūkstantis piliečių Airijoje buvo apklausta, kaip jie mano būtų galima išbristi iš krizės. Na ir jie lietė du, klau, du klausimus. Pirmasis klausimas, kaip preferencinė tvarka piliečiai mano būtų galima išbristi iš krizės. 29 ES procentai, 29 ES procentai piliečiai teigia, kad reikia mažinti išlaidas. 27 procentai airių mano, kad reikia skatinti ekonomiką arba abi tas priemonės taikyti ir derinti. Kalbant apie politikos prioritetus, šis klausimas, kaip buvo užduotas, 30 procentų, daugiau kaip 50 procentų piliečių mane, kad reikia kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Taigi matome, kad mes nereaguojame į tuos klausimus, kurie rūpi piliečiams tinkamai ir mes turime peržiūrėti savo prioritetus. Grazie, la parola all'onorevole. Ačiū. Ponas Dacinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Rytoj, lapkričio 23, tai yra Aleksandro Litvinenko mirties trečiosios metinės, jis yra mano apygardos pilietis. Jis buvo nužudytas Rusijos pilietinių tarnybų ir trys pagrindiniai įtariamieji, kurių ieško Londono policija, yra vis dar laisvi Rusijoje, o pono Litvinenkos žmona Marina negauna galimybės užtikrinti teisingumą. Taigi turi būti atliktas tinkamas tyrimas, ypatingai kai mirties atvejs yra toks smurtingas. Taigi aš kreipiuosi Brit Britanijos atitinkamas institucijas tam, kad būtų išanalizuotos mirties aplinkybės ir priežastys ir kad būtų nustatyti tie, kurie yra ieškomi susijęs su pono Litvinenkos mirtimi. Tai yra Britanijos pilietis, kuris buvo nužudytas e, Didžiosios Britanijos e, žemėje. Na ir jo artimieji turi teisę į teisingumą. Ačiū dabar žodis poniai Zaborskiai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, prieš savaitę komisija paskelbė savo ataskaitą apie Balkanų valstybių stojimo procesą. Tačiau negalima nustatyti sąlygų valstybei prieš dėrybų pradžią ir po to, kai prasideda dėrybos, keisti sąlygas. Kodėl mes taip elgiame su Makedonija? Turiu pasakyti, tai yra puikia šalis, maždaug 28 procentai jaunimo stoja universitetus, vaikai vos sulaukia vos šešerių metų pradeda mokytis anglų kalbos. Komisija kalba apie tai, kad padaryta pažanga kovojant su korupcija, užtikrinant stabilę vyriausybę ir politinį dialogą. Makedonija atitinka visus Kopenhagos kriterijus ir nusipelno galimybės būti ES nare. Neišspręstus klausimus reikia nagrinėti dėrybų proceso metu, nes priešingų atveju ES neteks piliečių ir visų kitų pasitikėjimo. Ačiū. Ačiū dabar, ponė Ireli madame la présidente conséquence de la politique de rigueur. ačiū pirmininke. Kamerono taikomos taupimo priemonės reiškia, kad nebus finansuojamos tam tikros e, žmonių gyvybių gelbėjimo priemonės Lamanšo sąsiauryje. E, Specia šios sektorių specialistai pasmerkė tokias priemonės Lamanšo sąsiaurių kasmet plaukia 250 tūkstančių laivų. Tai yra vienas mm, svarbiausių e, laivybos maršrutų. Labai svarbu, kad gelbėjimo laivuose būtų stebėjimo įranga. Tai svarbu ir siekiant apsaugoti aplinką. Valstybės institucijos turi ir toliau taikyti tas priemonės, jos neturi būti atiduotos į privačias rankas. Europos komisija turėtų pasigilinti į šį klausimą, turime užtikrinti, kad būtų vykdoma integruota jūrų politika, užtikrinanti saugumą visiems. Ačiū. Dabar ponas Udžias. Grazie, Presidente. Voglio portare a conoscenza dei colleghi, dei cittadini. Ačiū. norėčiau kolegos atkreipti dėmesį į jau senokai vykusią parašų rinkimų a, akciją dėl aprūpinimo vandeniu, nes prieiga prie švarus vandens yra gero valdymo pagrindas. Šis principas paskatino tūkstančius italų įsilieti į pilietinį judėjimą, buvo surinkta daugybė parašų, kad vanduo būtų pripažintas viešąją vertybę. Tikrai ši kova nėra kažką paliekanti nuo šalyje, ji turi rūpėti visiems kartu su kolegomis iš žaliųjų socialistų ir e, Europos kairiųjų e, e, frakcijų pasiekime platų konsensusą, siekime, kad bent pusę E, Europos parlamento narių parašų surinkti bei pasiekti, kad būtų užtikrinta teisė į vandenį bei e, už, užtikrinti, kad iš vandens nebūtų daromas pelnas. Pona Mokovei dabar. Republika Moldova. Alegerea este între forțele democratice. Ačiū. Moldovoje vyks aiš ankstiniai rinkimai. E, tai bus e, svarbi kova tarp demokratinių jėgų ir komunistų. Demokratinės jėgos pasisako už proeuropinę integraciją ir jeigu jie laimės, tęs tai, ką pradėjo, nepaprastai svarbu rezultatai Moldavijos gyventojams. Sekmadienio rinkimai turi būti laisvi ir sąžiningi, bei rinkėjai turi gauti pakankamai informacijos 9 metų balandžio smurtiniai įvykiai neturėtų pasikartoti. Demokratinė vyriausybė negali ateiti valdžią apgaulės ir baimės skatinamo keliu. Mes balsuosime uh, E, atsiprašau, Moldova balsuos sekmadienį, o mes turime palaikyti Moldovos tautą ir išreikšti savo solidarumą su jais. Ačiū, ponas Grandes. Neseniai bažnyčia Bagdade buvo užpulta. Per išpolį žuvo daug vyrų ir moterų ir vaikų krikščionių tai nėra pavienis incidentas, buvo ištisa išpolių banga prieš krikščionius šalyje, kur dauguma yra musulmonai Mar Maroke, e, taip pat Turkijoje yra problemų ir Nigerijoje. Kaire daug krikščionių buvo nužudyta bažnyčios priengyje. Pirmininkas Buzekas turėtų paskelbti oficialiąją deklaraciją. Kol kas yra tik tai uh, pasmerkimas, teroristinių išpolių pasmerkimas. Tačiau nėra kalbama apie motyvus, kai tuo tarpu visiškai aišku žudimų motyvas yra tai, kad tie nukentėjusieji buvo krikščionys. Mes kaip bailiai neįvardyjame to motyvo. Ir taip pat turime nepamiršti Orianos Valačiai, kuri beveik buvo užmėtyta akmenimis už tai, kad iškėlė šią sudėtingą problemą Europoje. Ačiū, ponia Jotova. Pone pirmininkė, ačiū. Švietimas yra prioritetas, kalbant apie strategiją 2020 Na ir mums tenka prievolė tinkamai tą strategiją įgyvendinti. Tačiau Bulgarijos vyriausybė šiuo metu vykdo antieuropietišką, antinacionalinę politiką, kalbant apie mokslą ir mokslinius tyrimus. Tik tai 0,6 procentų pajamų skiriam moksliniams tyrimams ir mokslui Bulgarijoje. Bulgarijos mokslo akademija bus panaikinta. Tai yra ta institucija, kuri buvo įsteigta Otomano valdymo metu. Jie buvo iš, išauklėta visa mokslininkų karta. Iš visos mokslininkų kartos. Tačiau Bulgarija panašu negali iš, išbristi iš krizės ir pradėjo tiesiog uždarinėti svarbes švietimo įstaigas ir institucijas. Dėkoju. Tun Hunstein. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką daro Europos komisijai. Būtent dėl a, darbų, kurių autoriai yra nežinomi, neskiriama šiai problemai pakankamai dėmesio. Praėjusią savaitę surengiau klausimą šią temą. Tikrai lieka daug e, problemų dėl pateikto e, direktyvos projekto. Komisija vengia pradėti konsultacijas. Suinteresuotosios pusės nori žinoti, kurie kryptimi žada keliauti komisija 40 procentų e, Europos autorinių darbų yra, yra e, neturintis oficialaus autoriaus. Kitų metų pradžioje bus pristatytas e, atitinkamas direktyvos projektas šioje srityje, taigi nebelieka laiko diskusijams. Esu įsitikinusi, kad turime pasinaudoti mums dar likusio laiko. Ačiū. E la parola all'onorevole Grote. Ačiū socialiniai taikai yra aktyvus darbų, svarbus aktyvus darbuotojų dalyvavimas įmonių valdymą ir jau kurį laiką kovojama už tais Europoje, bandoma sudaryti kolektyvinę sutartį eilėje bendrovių, tačiau įmonių vadovai atsisako bendradarbiauti su profsąjungomis, kaip kad pavyzdžiui profsąjunga Metal yra e, įbauginami profsąjungų nariai ir spaudžiami raginu visas e, verslininkus ir ypač pono Filipovą grįžti prie e, dėrybų stalo, nes be dėrybų bus sukelta baimės atmosfera, ji pakenks mūsų visiems ir mūsų demokratiniai santvarkai. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Preda. Ačiū dabar ponas Preda. Norėčiau tarti porą žodžių apie prezidento rinkimus Dramblio kalo Respublikoje. Aš vadovavau stebėtojų misijai. Ir turiu pasakyti, kad ten dalyvavo apie šimtą stebėtojų iš 26 šalių. Pirmasis rinkimų turas vyko spalio mėnesį, nebuvo sukčiavimo, nebuvo smurto. Rezultatai buvo paskelbti gana vėlai, tačiau iš esmės didelių incidentų nebuvo. Antrasis rinkimų turas buvo numatytas kitą sekmadienį, tačiau dabar jau yra tam tikros kontroversijos. Buvo susirėmimų gatvėse Stebėtojai teigia, kad dabar jau kūriamos kliūtis jų darbui. Taigi reikia, kad į šią šalį grįžtų ramybė, kad galėtų taikiai įvykti antrasis rinkimų turas. Svarbu iki šio sekmadienio apsaugoti ir mūsų stebėtojus. Ačiū. Dabar kalbėsime apie pono Belės pranešimą. Tai yra